Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Labas vakaras, ponios ir ponai, gerbėmieji nariai. Baigėsi trumpa pertraukėlė, teskime posėdį. Pirmasis darbos varkės klausimas, kurį svarstysime, yra komisijos pareiškimas dėl padėties Albanijoje. Pirmiausia, paprašysiu komisijos narį Štefaną Fiulę pasisakyti komisijos vardu. Prašom. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė, gerbiami nariai. Ačiū, kad pakvietėte mane pakalbėti šį vakarą apie Albaniją. Europoje yra ši šalis, tačiau didžiąją 20-ojo amžiaus dalį ji buvo izoliuota. Dabar Albanija yra atvira, prieinama šalis. Ji tapo šalimi su ES perspektyva. Šiandieną vis tik tai e, Albanija ištikus yra politinė krizė. Įvykiai Tiranoje šių metų sausio pabaigoje buvo tragiški sausio 21. -ąją. E, politinė aklavietė atnešė žmonių aukas, e, žuvo trys žmonės. Iranoje tonas turi pasikeisti. Matome, kad e, dabar įsisiubavusi yra neigiama labai atmosfera, tai turi baigtis. Politiniai vadovai Albanijoje turi prisimti bendros atsakomybės ir ieškoti išeities. To tikisi iš jų Albanijos piliečiai ir jie yra teisūs. Demokratiškai išrinkti atstovai turi atstovauti žmonėms ir ieškoti demokratinių kompromisų. Ponas pirmininkė, jeigu vietoje galima išspręsti krizę, mes kaip išorės atstovai turime daryti viską, kad palengvintume rasti tokį sprendimą. Išorės veiksmų tarnyba ir ponas Laičiakas, jos valdantysis direktorius, langėsi e, Tiranoje du kartus, tiko su prezidentu, ministru pirmininku ir opozicijos lyderiu. Ir džiaugiuosi, kad jis e, prisijungė prie manęs šiandieną. Jis perdavė komisijos e, vicepirmininkės, vyriausios įsigaliotinės ir mano žinę. Ir ta žinia yra aiški. Pirmiausia, nutraukti smurtą ir ištirti sausio 21-osios įvykius, atlikti teisingą tyrimą. Tyrimas turi būti atliekamas teisminių struktūrų ir politikai neturėtų kištis į jį. Antras signalas - nebeužgaulioti e, priešininkų ir nekenkti užsleptai ar atvirai valstybės institucijoms. Trečias - grįžti prie politinio dialogo. Pripažinti, kad egzistuoja bendra pareiga užtikrinti pozityvesnę ateitį Albanijai. Artimiausių metų tai reiškia bendrai siekti užtikrinti, kad būtų surenkti laisvi, skaidrus e, ir demokratiški vietos rinkimai. Ketvirta žinia pradėti svarbų uždavinį gyvendinti 12 prioritetų, kurie apibriežti 2010 m. komisijos nuomonėje. Vyriausybė ir opozicija turi tai daryti kartu. Politinių lyderių e, kryptis, visuomenės nuomonė e, parodė, kad e, galima tikėtis tam tikros pažangos, tai pamatė mūsų atstovas ponas Laičiakas. Ir mes turime galvoti, kaip išbristi iš šios krizės, kaip pasinaudoti galimybėmis. E, atsirado įtampa tarp dviejų Albanijos vadovų. Jie negali pajudėti iš mirties taško. Ir reikia, kad dabar šie lyderiai pradėtų dialogą. Reikia politiškai įtraukti šios veikėjus. Bet abi pusės turi pademonstruoti norą pirmiausia galvoti apie Albanijos ateitį, o tik paskui apie partijos patijų reikalus ar asmeninį nepasi, e, nepasitikėjimą. Negalima rinktis e, labiausiai patinkančių dalykų. Albanija turi įvykdyti Kopenhagos kriterijus, įskaitant politinį dialogą ir funkci užtikrinti funkcionuojantį parlamentą. Arba nebus nieko. Štai kas laukia Albanijos. E, E, reikia laukti tarybos išvaidų, reikia žiūrėti, kaip bus laikomasi Kopenhagos kriterijų ir taip pat nepamiršti, kad komisija pernai suformulavo 12 prioritetų ir jeigu Albanija įgyvendins šios prioritetus, bus pradėtos narystės darybos. 12 prioritetų apima tarp kitų dalykų štai ką. Reikia pagerinti demokratinių institucijų funkcionavimą, politinį dialogą, įstatymo viršenybę tvirtinti, reformuoti teismų sistemą, kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir taip pat e, gerbti žmogaus teisės. 12 prioritetų ir Kopenhagos kriterijai yra ne tik politikų veiklos dalykas. Reikia nepamiršti, kad tai duos daug naudos ir piliečiams. Albanija turi pirmiausiai galvoti apie savo piliečius. Šie prioritetai turėtų būti priderinti prie Europos sistemos ir reikia bandyti spręsti dabartinius politinius iššūkius Albanijoje. Dėl šios priežasties aš nusinčiau laišką ministrui pirmininkui Berišai savaitė likus iki demonstracijų. Aš išdėščiau tam tikrą priemonių planą laiške, kuris yra pagrįstas minėtais 12 prioritetų. E, tai turėtų padėti Albanijai išbristi iš dabartinės aklavietės. Mes visi matėme tragiškus įvykius, kurie sekė po to. Bet dar ne per vėlų. Jeigu mes gausime rimtų signalų apie tai, kad yra norima pasinaudoti Europos sistema, ir siekti išpristi iš politinės klavėtės ir dabartinės krizės, tai mes sureaguosime pozityviai. Europos parlamentas taip pat turi suvaidinti labai svarbų vaidmenį. Jūs esate politikai, jūs galite pasiūsti labai aišku signalą politikams. Aišku, bendras signalą iš parlamento ir nuo visos Europos Sąjungos apie tai, kad mes esame pasirengę bendradarbiauti ir reikia, kad Albanija pamastytų apie tai, koks būtų geriausias būdas jai veikti. Aš noriu, ponė pirmininkė, pasinaudoti šią progą ir paraginti Albanijos ministrą pirmininką Berišą sukurti įtraukiančią politinę aplinką Albanijoje. Politinės jėgos, pilietinė visuomenė, organizacijos, visi išloš iš europinės integracijos. Taip pat noriu paraginti poną Ramą, socialistų partijos vadovą, užtikrinti, kad jo partija bus tikrai konstruktyvi opozicija, tokia, kuri naudojasi tam tikrais privalumais, bet ir prisima pareigas. Tokioje politinė apli... tokia politinė aplinka turėtų būti Albanijoje. Mes norime tokią ją pamatyti. Ačiū. Kas aniksė? Ačiū komisijos nariu. Dabar žodis suteikiamas frakcijų atstovams. Pirmasis Europos liaudės partijos frakcijos vardu kalbės uh, ponas Michael Galer. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos komisijos nariai, pirmiausiai noriu padėkoti už jūsų labai aiškius žodžius. Jie pasiekė adresatą. Tikiuosi, narystės proceso pradžioje ir būtina užtikrinti Albanijos demokratinį vystimąsi. Būtent demokratinės institucijos tą užtikrina parlamentas yra ta vieta, kurioje vyksta diskusijos, tam piliečiai siunčia savo atstovus į parlamentą, todėl šio forumo negalima pakeisti e, įvykiais gatvė, gatvių eitynėmis, e, kaip mėgino elgtis sausio 21 ponas Rama. Pribrendo laikas daryti galą rinkimų rezultatų kvestionavimui ir e, pono Ramos partija privalo užimti opozicijos vietą parlamente tam, kad galėtų šalies ateičiai renkti naudingus e, pasiūlymus. E, e, SBO pateikė tinkamus pasiūlymus, kaip reikėtų pagerinti rinkimų organizavimo sąlygas ir kiek girdėjau, ponas Rama pažadėjo Strasbūrė gegužės 8 dieną dalyvauti savivaldos rinkimuose. Tikiuosi, kad šį pažadą jis įgyvendins ir taip pat tikiuosi, kad įsiklausys į patarimus ponas Rama, kuriuos gavo iš socialistų kolegų, taip pat ir į tuos patarimus, kuriuos išgirdo susteikdamas su kitų frakcijų atstovais. Aš e, žinau, kad mūsų frakcijos nariai taip pat aktyviai mm, diskutuoja su mums artimomis politinėmis jėgomis Albanijoje ir taip pat pasisako už tą E, įtraukiamąją e, politinę struktūrą, kuri turėtų atsirasti Albanijoje ir būtų naudinga šalies ateičiai. Ačiū labai. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu žodis suteikiamas e, ponui Adrian Severin dvi minutės kalbėti. Pone pirmininkė, ponės ir ponai tikrai galėtume pavadinti dabartinę Albanijos politinę e, padėtį aklavietę. Kartais ramiai vykstanti, kartais e, smurtą naudojant, krizė nesibaigia. Parlamentas prieš metus patvirtino rezoliuciją, kurioje raginama, e, raginamas Albanijos politinės jėgos ieškoti bendro sutarimo ir ieškoti išeities iš dabartinės situacijos. Šią rezoliuciją ignoruoja ypatingai šalies vyriausybė, taip pat ir komisijos bei tarybos rekomendacijas, e, kurios yra atitinkamo pobūdžio. Tai nepriimtina, kad e, teisė renkti eitynės ir demonstracijas e, šalyje, kuri yra prasgyta korupcijos, vertinamas kaip bandymas vykdyti valstybės perversmą. Kenkiama valdžios institucijų prestižui, skelbiant tokius pareiškimus. Negalime leisti, kad į demonstrantus šaudę asmenys būtų vadinami tautos didvyriais ir jiems būtų pažadėta uh, amnestija dabartinėmis aplinkybėmis. Tai būtų politinis išbandymas e, visoms politinėms jėgoms Albanijoje, tiek komisijos nario Fiulis, tiek uh, uh, pono Laičiako. Mes uh, iš jų tikimės, kad uh, pusimiai savivaldos rinkimai bus laisvi ir teisingi ir kad galėsime jų laisvumą ir teisingumą įvertinti. Palaikome komisijos e, nario Fiulės ir pono Laičiako veiksmus ir pastangas. Privalome paraginti visas Albanijos politinės jėgas užbaigti krizę, nes alternatyva tam yra tik tai Albanijos izolacija ir grėsmė šalies e, europinėms perspektyvoms. Labai ačiū liberalų frakcijos, demokratų frakcijos vardu. Dabar kalbės ponė Marytė Schakė. Jai e, suteikimas dvi minutės. E, komisarė Fiulė, kolegos, Man labai rūpi Albanijos reikalai. Aš bendradarbiavau, kalbėjau šiandien su dviejų opozicijos partijų lyderiais, klausiau, kaip jie ketina toliau veikti, kaip e, gyventins reformas, kurios būtų naudingos visiems piliečiams, pavyzdžiui, kovos su korupcija, nusikalstavumu, sukurs galimybių jauniems žmonėms. Ne vienas iš jų nepateikė man atsakymo. Atrodo, kad jie dabar labiau linkia kaltinti vieni kitus politinė struktūra e, Albanijoje užsima pati savimi, o ne rūpinasi žmonėmis. Taigi dabar turime galvoti, kaip mes turėsime įtikinti piliečius, kad reikia priimti naujas šalis Europos Sąjungą. Ir kaip kažkada turbūt visa, visi Balkanai e, taps ES e, dalimi, galvojame apie bendrą mūsų ateitį, bet mes taip pat turime galvoti, kaip padaryti, kad Albanija nedūstų praeities šešėliuose, bet kažkokiu būdu žengtų į priekį. Mes turime užtikrinti piliečių gerbuvi ir ne atimti jiems galimybėms galvoti apie tai, kad kažkada jie bus Europos Sąjungoje. Rinkimai Albanijoje vyks gegužės mėnesį ir visos partijos turi juos paremti. E, remiu pasiūlymą, kad ES turi reikalauti ir siekti užtikrinti, kad rinkimai būtų sąžiningi ir laisvi. Demokratija yra ilgas procesas, reikia, kad būtų būtų tvirtintos demokratinės institucijos, kad būtų gerbiamos mažumų teisės. Demokratija nėra toks principas, kai nugalėtojas pasiima viską. Reikia dar labai daug nuveikti darbų ir bendradarbiaudami mes padėsime Albanijai e, toliau įgyveninti reformas ir e, integruotis e, į Europos Sąjungą. Dėkuoju, o dabar žaliųjų vardu Marija Kornelisen. Jai skiriamos keturios su pusė minutės. De crisis in Albanië is niet iets nieuws. Pane pirmininkė, krizė Albanijoje nėra naujiena. Ji prasidėjo nesausio mėnesį, kuomet e, kilo smurtas prieš demonstrantus ir net ne 2009 metais, kai socialistų par e, partija boikotavo parlamentą po rinkimų. Ši krizė kilo Tai yra politinės kultūros krizė, e, badavim, streikas badaujant, įvairios demonstracijos, tai yra įprastinės priemonės politikoje, Albanijos politikoje. politikoje politinio pobūdžio skirimai, manipulacija žiniasklaida, tai yra kitos taip pat e, Albanijoje populiarios priemonės. Tačiau mes norime, kad Albanija būtų šalis, kuris siektų narystės ES. Aš norėčiau, kad Albanija būtų e, valdoma sažiningų ir samoningų žmonių, kad Albanams, Albanos valdžios atstovams būtų svarbesni e, visuomenės poreikiai ir interesai, o ne jų pačių e, interesai. Dabartinė vyriausybė turi valdžios monopoliją ir jėgos monopoliją, tačiau jinai turėtų stovėti virš bet kokių jėgų ir daryti tai, kas svarbiausia jos tautai. Reikia daryti viską, kad e, nepasikartotų įvykiai, kurie įvyko e, sausio mėnesį. Reikia dėti visas pastangas, kad tie įvykiai būtų įvertinti atliekant atitinkamus tyrimus. Ir e, reikia ir e, diskusijų parlamente, vaisingų diskusijų. Ir diskusijas turi įsijungti ir opozicija. Opozicijos atstovai turi vengti bet kokio smurto turi būti daroma viskas, kad e, gegužės mėnesį e, būtų surinkti e, skaidrus ir sažiningi rinkimai. Parlamentas turi dalyvauti visose diskusijose, kurios susijusios su sažiningų valdžios perdavimu. Aš turėjau labai didelių lūkesčių, kai komisaras Fiulė lapkričio mėnesį pareiškė, jog Albanija dabar turi imtis žingsnių. Mes darysime tos žingsnius tik tuomet, jeigu jų imsis ir Albanija. Tačiau dėja kol kas nieko neįvyko. Tačiau dabar tikiuosi, kad ponas Laičiakas vis dėlto turės mm, daugiau, turės didesnės sėkmės, jam jisai dirbs sėkmingiau ir vis dėlto Nemanau, kad tai bus įmanoma be visokiojopų pastangų iš pačios Albanijos pusės. Albanija turi suvokti, kad jin gali susilaukti sankcijų, jeigu ne e, gyvendins visų demokratinių nuostatų Aš taip pat girdėjau, kad yra kalbama apie e, bevizį režimo įvedimą su Albanija. Tai yra be abejo žingsnis e, palengvinantis e, piliečių gyvenimą, Albanijos piliečių gyvenimą. Ir aš manyčiau, kad nereikėtų šiuo, šią priemonę piknaudžiauti siekiant nubausti Albanijos valdžią, kuri nesilaiko savo įsipareigojimo. Mums Reikia užtikrinti, kad Albanijoje būtų mažinama korupcija, kad būtų galima, kad, kad būtų toliau įgyvendinamos e, ekonominės investicijos ir tai turėtų prisidėti prie Albanijos gyventojų gerovės e, didinimo. Aš manau, kad abi pusės turėtų siekti kompromiso ir ponas Laičiakas būtent to ir sieks. Dėkoju. Dėkuoju. Dabar ECR frakcijos vardu ponas Tanokas. Jam skiriamos dvi su pusė minutės. Pirmininkė, komisarė. Jeigu norime, kad Albanija priartėtų prie savo tikslo stojimo į es, tai reikia, kad jos lyderiai E, kur kas konstruktyviau ir brandžiau įsitrauktų į šį procesą. Mes e, matėme nesenus įvykius, kurie visiškai prie to neprisideda. Pernai, kaip žinia, buvo e, nutarta liberalizuoti vizų režimą su Albanija, bet galbūt reikia peržiūrėti šį sprendimą. Albanija ir gali ir toliau neįgyvendinti ES reikalavimų, toliau klėstis korupcija, nusikalstamumas. Ministras pirmininkas Beriša netgi įsikišo į bandymą areštuoti apsaugininkus ir sakė, kad jeigu tai bus padaryta, tai įvyks valstybės perversmas. Žinome, kad spaudos laisvė nelabai užtikrinama socialistų partija ir ponas Rama dabar nutarė boikotuoti e, parlamentą, bet tai tik tai pagilino nestabilumą šalyje. Ši šalis turi įgyvendinti būtinas reformas, kad atgautų ES pasitikėjimą ir užtikrintų stabilumą. Nestabilumas taip pat gali priversti NATO persvarstyti savo plėtros politiką. Albanija vos prieš dviejus metus įstojo į šį alijansą. Dabar kyra klausimas, ar ne penelyg anksti narystė buvo suteikta Albanijai. E, reikia galvoti, kaip e, Albanijos nestabilumas paveiks jos siekius įstoti į ES, bet kokie jos prioritetai, ji priklauso e, Islamo šalių konferencijai. Ir kartą ši organizacija e, balsuoja e, vieningai kaip blokas dėl žmogaus teisų tam tikrų dalykų. E, Albanija ir Turkija yra mm, pasirašę atitinkamą dokumentą, Kairo dokumentą, kuriame kalbam apie šariato įstatymus kaip vieną iš demokratijos pagrindų. Europos žmogaus teisų teismas šarijos uh, E, įstatymus, šarieto įstatymus laiko nesuderinamai su ES vertybėmis demokratinėmis. Ir iš tikrųjų reikia dar daug padaryti, kad užtikrint kad, būtų, kad būtume įtikinti, jog Albanija yra sekuliari valstybė ir kad ir nežinome, kaip bus ateityje, ar pasikeis šis šalis ar ne. Nikolaus Kauntis, kaip iš šalies. Nikolaus Kuntis, suteikiamas žodis trims minutėms, GUNGL frakcijos atstovui, šiaurės šalių kairiųjų atstovų. Ačiū, pana pirmininkė, gerbiami kolegos, komisijos nariai. Tikiuosi, tiksliau tikėjusi, kad praėjus pusantrų metų po paskutinio Albanijos parlamento rinkimų bus e, rasta išėtis iš politinės aklavėtis. Tikėjusi, kad bus atsižvelgta į Europos parlamento rekomendacijas. Taip pat maniau, kad busimos ES narystės perspektyva padarys atitinkamą įtaką Arbanijos piliečiams, kurie tikėjosi, kad tai išspręs jų politinės, ekonominės ir socialinės bei visuomenės problemas. Tačiau e, dėja padėtis e, nėra tokia, kokios tikėjomės ir Albanijos e, tauta pati turi ieškoti išeities iš dabartinės padėties. Apgailestauju, kad sausio mėnesį vykusių demonstracijų metu žuvo žmonės. Mes privalome pareikalauti, kad būtų gerbiamas demokratinės normos ir žmogaus teisės ir kad būtų nubausti uh, kalti asmenys. Dabar, gegužės mėnesį, Albanijoje vyks savivaldos rinkimai. Privalome dėti visas įmanomas pastangas tam, kad šie rinkimai galėtų įvykti normaliai. Turime daryti spaudimą visoms politinėms jėgoms dalyvauti šiuose rinkimuose. Labai svarbu, kad rinkimai įvyktų laikantis tarptautinių rinkimų skaidrumo užtikrinančių taisyklių, ponė pirmininkė, manau, kad e, galiu pritarti tik taip komisijos nariui Fiulė, mes privalome paremti demokratinius procesus Albanijoje ir negalime veikti pasitelkę e, politinių partijų naudojamus lozungus ir samprotavimus. Tik tai e, negalima kištis taip pat į Albanijos vidaus reikalus. Pati tauta ir politinės partijos turi išspręsti šią problemą, todėl aš nepritariu siūlomoms e, sankcijoms, kadangi jos e, padarys žalos tik tai Albanijos žmonėms. O tai bus blogai ši šalis stovi ant ES slengščio. Mes galime jai aiškiai pasakyti, kad narystės perspektyva dėl dabartinių įvykių nutols. Ir aš tikiuosi, kad tai e, susilauks, susilaukto tinkamos reakcijos. Albanijoje mums reikalingi tinkami politiniai partneriai, mes turime vadovautis atitinkamą politinę logiką, pagal kurią e, nebūtų <clears throat> neatsitiktų taip, kad e, laimėtojas gautų viską, nes neišsprendė dabartinės padėties, mes ir toliau nesugebėsime išspręsti ekonominių, politinių Albanijos problemų susijusių su krize, tokių problemų, kurias patiria Albanijos kaimynai, pavyzdžiui, Graikija, Italija. Dabar turime vykdyti politinį dialogą kurio kontekste politikai privalo kaip man greičiau spręsti dabartinės problemas. Ačiū labai. Ponas Belder, kitas kalbėtojas, jam suteikiamas 2,5 minutės, jis kalbės Europos laisvės ir demokratijos frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė lankiausi Albanijoje kelis kartus, būdamas žurnalistu, man vis laikas sustrydavo įspūdis, kad e, šioje šalyje gyvena labai daug gabių e, jaunų žmonių. <clears throat> Šią vasarą taip pat e, teigiamai vertinau Albanijos europinę perspektyvą, kalbėjau taip pat su dviem Albanijos e, akademinių sluoksnių atstovais apie dabartinius įvykius Albanijoje. Jie man minėjo, kad e, Albanija yra suinteresuota narystė Europos Sąjungoje ir e, kad dabar šalis patekusi į aklavietę. Taigi, Europos Sąjunga turėtų turėtų pasirūpinti ir užtikrinti, kad e, būtų skubiai siekiama rasti sprendimą. Be abejo, lengviau pasakyti negu padaryti, bet reikalas skubus. Ir mes tikimės, kad galime padėti Albanijos piliečiams. Na ir galiu tik tai palinkėti jums gerio pasiekmės darybų metu. Dar yra vienas dalykas dėl įvykių Tiranoje. Grupė jaunų albanių merginų buvo gabenamos į Europą mm, užsimti nelegalią prostituciją. Na ir e, iš tikrųjų norėčiau išgirsti, kaip komisija ketina spręsti šitą nelegalios prostitucijos klausimą, kaip nesutokovoti. Labai ačiū. Na ir pabaigai nepriklausomų neprisijungusių frakcijos metu ponas Bila Kovač. Vieną minutę. Ačiū. Nuo 2009 metų rinkimų Albanijoje iš tikrųjų politinė situacija yra įstrigus, įšalusi. Parlamentas institucijos atrodo veiksmingai nebepajėgus funkcionuoti socialistai e, vis tebe kaltina vyriausybę suklastojus rinkimus. E, jie reikalauja naujų rinkimų. Premjeras Berišagi nenori užleisti savo pozicijų ir savo ruoštų kaltina opoziciją e, politinėmis ambicijomis. Ir man sudaro įspūdis, kad darybos turbūt žlugs. būsimosios ES narės turėtų stiprinti pastangas kovoti su organizuotų nusikalstamu. Tai yra svarbu ne tik tai ES, bet svarbu ir tom būsimosiam valstybėm narėm nes e, nuo to priklauso šalių įvaizdis. Taigi, norint pagerinti situaciją šiuose valstybėse, labai svarbu yra atstatyti demokratinės institucijas šiuose valstybėse. Ačiū. O dabar suteiksiu žodį porą minučių ponui Eduardui Kukan. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė komisarė, kolegos. Politinė krizė Albanijoje jau tikrai gerokai per ilgai užtruko. Kita vertus, tai nėra kažkoks tai aklygatvis, tai yra tiesiog užsitęsio politinė krizė. E, ši krizė kenkia šalies reputacijai, kenkia piliečiams, kenkia šalies uh, europiniams siekiams. Mes neturėtumėm leisti politiniai krizė ir įtampai toliau laikytis. Uh, ko mums dabar reikia, tai iš tikrųjų reikėtų pasiūsti uh, vieną bendrą žinę, kad uh, mes norėtumėm Albaniją matyti tarp valstybių kandidačių. Uh, Tačiau politiniai lyderiai abiejose šalise turėtų būti pasiryžę spręsti savo politinės problemas, laikydamėsi konstitucinių normų, teisės valstybės normų ir remdamėsi demokratinėmis institucijomis. Per nelig ilgai mes mėginome tiesiog padėti rasti sprendimą. Šitos pastangos nedavė jokių realių rezultatų. Mes smerkėme smurtą gatvėse Tiranoje kur, kurį stebėjome per demonstracijas e, sausio 21 dieną. E, mes manome, kad visi nusikaltimai turi būti kruopščiai ištirti. E, šių metų gegužę Albanijoje vyks vietos rinkimai, vėlgi tai bus naujas demokratijos egzaminas. Atėjo metas, kad politiniai lyderiai savo pastangas vis tik tai sutelktų tai, jog linkimai nesukurtų naujų smurto protrukių ir neužtestų krizės dar ilgiau. Na, pabaigai, ponė pirmininkė, noriu pabrėžti, kaip svarbu, e, kokios svarbios yra politinės e, žinios, politiniai pasiūlymai, kurios, kuriems skambėjo iš e, komisaro Filler e, lūpų. E, geriausias pozityvus Europos parlamento indėlis šitoje situacijoje galėtų būti panaudoti visą savo įtaką, visą savo svorį e, palaikančios pasiūlymus ir atitinkamai pasiūsti labai aiškę jau bendrą jungtinę žinę Albanijos politiniam partijom. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis Hanis Voboda, dvi minutės. Labai ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti komisarui Filė už jo labai aišku pasisakymą ir jo ankstesnius veiksmus. Aš taip pat noriu padėkoti ir ponui Leičiak už jo veiksmus sprendžiant aktualias problemas ir aš linkiu jums abiems sėkmės. Šioje diskusijoje išriškėja aiški nuomonę apie tai, kad Albanijoje reikėtų rasti sprendimą. Aš vis dėlto skeptiškai vertinu šios diskusijos pradžią. Panašu, kad e, kaltinamos e, tiek Albanijos vyriausybė, tiek ir opozicija. Man atrodo, kad tiek, tiek vyriausybė, tiek ir opozicija visų pirma turėtų rasti išeiti iš krizės. Kreipiuosi į poną Belder. Aš visiškai neseniai buvau nuvykęs į Albaniją. Mane tikrai labai, kai, kai buvo žlugęs režimas, mane tikrai labai sužavėjo jaunimo entuzijazmas, o dabar vyrauja nusivylimas turiu pasakyti, kad Albanijos vyriausybė nepatenkina piliečių lūkesčių. Mes turime asmeninių kontaktų, asmeninių draugų Albanijoje, bet svarbiausia žinia būtų tokia. Susėskite prie vieno stalo ir e, pasistengkite, kad vietiniai rinkimai įvyktų skaidriai ir teisingai. Būtina, kad tie rinkimai įvyktų ir kad jie būtų sąžiningi ir skaidrus. Aš manau, kad Europos parlamentas turėtų nusiųsti kiek įmanoma daugiau stebėtojų į Albaniją, netgi turint omeny ir tai, kad rinkimai bus vietiniai. Reikėtų pradėti formuoti naują politinį klimatą Albanijoje. Jeigu Albanijoje niekas nepasikeis, tai Albanija taps izoliuota. Mes nenorime Albanijos izoliavimo, mes norėtumėm, kad Albanija atrastų savo kelią į Europą. Ačiū. Labai ačiū. Dabar e, ponas e, Stalmer Ilčev, vieną minutę. Благодаря ви, господин председател. <clears throat> Искам да кажа още в началото, че албанското общество... Pone pirminkė, na, iš karto noriu pasakyti, kad Albanijos visuomenė, Albanijos liaudis e, atrodo šiek tiek įstokai e, arba specifiškai. Jie turi savo istoriją, savo kultūrą, savas tradicijas. Ir iki šiol jie ir išlaikė tam tikrų ypatumų, jų nacionalinis charakteris turi savo bruožų. Na ir uh, tai, kaip jie vertina politinius procesus, taip pat yra truputį išskirtinis požiūris. Taigi, na be abejo, reikia šiek tiek lankstumo ir šedingumo. E, manau, kad mes turėtumėm e, palaikyti ryšius ne tik tai su oponuojančio politinio bloko lyderiais, bet taip pat ir su neformaliais lyderiais Albanijos visuomenėje. Nuskambėjo daug gražių žodžių apie Širiją, apie e, Širijadą, apie, apie e, kitus ypatumus, tačiau yra trys kertinės religijos, tai yra uh, stačiatikių tikėjimas, katalikų tikėjimas ir, ir uh, islamas. Ir su šių religinių bendruomenių lyderiais mes taip pat turime palaikyti ryšius. Labai ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Ulrikai Lunačiak. Trys minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė Filė, ponios ir ponai. Aš visų pirma norėčiau padėkoti e, komisarui ir visiems kitiems, kurie darė viską, kad būtų rasta išeitis. Aš džiaugiuosi, kad e, tuo, kad e, remiama, Alba, remiama Albanija. Albanijoje tarpusavėje kovoja politinės grupės ir aš tikiuosi, kad ateityje taip nebus. Šiuo metu Albanija išgyvena institucinę krizę ir tai yra politinės kultūros krizė. E, ta krizė yra susijusi ir su smurtu, dėl to miršta žmonės. Aš manau, kad turėtų būti atliktas tyrimas ir išsiaiškinti kaltieji. Vienas dalykas yra smurtas, ir, bet antra vertus jis gali užkirsti kelią Albanijos įstojimui, Albanijos keliui į Europos Sąjungą. Albanija turėtų veikti savo visuomenės interesų vardan. Reikėtų rasti politinės krizės, reikėtų rasti politinės krizės sprendimą nesažininga visą laiką kaltinti kitus, reikia pagalvoti ir apie tai, ką galima padaryti patiems, norint pakeisti situaciją. Galbūt netiek svarbu, kas ką pradėjo, kas kaltas. Tai yra nedemokratiška. Aš manau, kad iš tos situacijos būtų galima pasimokyti. Ponas Galer kalbėjo apie tai, kad jis irgi siūs stebėtojus į vietinius rinkimus. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Tikrai tik, tik, tikiuosi, kad vietiniai rinkimai įvyks skaidriai ir sąžiningai. Buvo paminėtas vizų režimo supaprastinimas. Europos parlamentas tam taip pat labai pritarė. Aš norėčiau pastirauti komisaro Fiulės štaiko. Galbūt tai yra tiesiog krypimasis, neklausimas. Aš tikiuosi, kad komisija nepanaikins vizų režimo pilieč, Albanijos piliečiams, kad tai nebus tarsi sankcijos. Mano kolega Kornelsen jau sakė, kad komisija gali imtis veiksmų Dar viena priemonė tai yra e, tam tikrų fondų lėšų išaldimas, bet dėl to nukentėtų tiesiog piliečiai. Aš nemanau, kad tai yra tinkamas sprendimas. Europos tarybos pranešime Albanijos specialiosios tarnybos skatinamos dalyvavime e, donorų kontrabandoje. Ar, ar jūs turite kokiu nors žinių, kad, tarkim, Albanijos specialiosios arba saugumo tarnybos pažadėjo bendradarbiauti, tyriant ši, šios incidentus? Švedis ponai Jašlavai Paškai, pusantros minutės. Nuo 2009 metų rinkimų Albanijoje pastebima politinė įtampa kai kurios politinės jėgos rinkimus pavadino manipulacija. Socialistai kaltina Albanijos vadovą ne tik manipulacija rinkimuose, bet ir kitais prasižengimais. Sausio 20 dieną įvyko protestai, ten dalyvavo daugiau kaip 20 tūkstančių asmenų ir jie reikalavo Albanijos vadovo atsistatydinimo. Policija panaudojo ašarinės dujas, kitas priemonės, dėl to žuvo keturi žmonės, na, o daugiau kaip 150 asmenų buvo sužeisti. Policija veikia labai brutaliai. Policija yra ir korumpuota. Panašu, kad buvo pamiršta paisyti demokratijos principų. Ir jeigu Albanijos vadovas tik pamiršo, tai jis neturėtų išlikti savo postą. Mes nenorime Europoje diktatūrų. Mes nenorime diktatorių, kurie nesugebėtų valdžios perduoti kitiems asmenims. Mes remiame demokratiją Albanijoje. Ačiū. Prašyčiau laikytis jums skirto kalbėjimo laiko. Jau tikrai e, gili naktis, nenorėčiau jūsų būti priverstas nutraukinėti. Taigi primenu, kad laikytumėtės skirto laiko. Ačiū, mėly kolegos. Apie tai, kas, ką mes šiandien kalbame, tai, apie ką mes šiandien kalbame, neprasidėjo sausio 21 dieną. Aš norėčiau pasiteirauti, kodėl komisija ir kiti tarptautiniai veikėjai nepuolė uh, dar 2009 metais malšinti krizės. 2009 metų Albanijos rinkimai buvo geriausi likščiol, jie rėmėsi rinkimų įstatymu. Na, o socialistai ir demokratai, kurie šiandien tarpusavėje kovoja, anomet buvo vieningai tą įstatymą patvirtinę. Man atrodo, tai yra tikrai labai svarbu. Rinkimuose dalyvavo stebėtojai, mūsų atstovai ir mes patys pripažinome tuos rinkimus teisėtais. Demokratai ir socialdemokratai tarsi susivienijo, tapo broliais nu, ir jie siekia, kad Albanija padarytų pažangą. Albanija jau tapo NATO nare, bet dėja dar nėra kandidate į Europos Sąjungą. Na, o vėliau opozicija susiprato, kad rinkimai nebuvo teisėti. Tačiau e, kokia vyriausybė gali užginčyti rinkimus? Ko gero reikėtų kreiptis į konstitucinį teismą arba rinkimų komisiją. Opozicija nebendradarbiauja parlamente, primant svarbius įstatymus, bet taip negalima, reikia reiškinius įvardinti tikraisiais vardais. Aš manau, kad reikėtų įvardinti esminės problemas. Pastaruoju laiku nuolat kalbama apie rinkimų problemą tačiau neatsižvelgiama į konstituciją. Dabar situacija dar labiau eskaluojama, jau turime keturis žuvusiuosius. Aš tikrai labai norėčiau, kad ponas Laičiak ir jūs, ponas komisarė Filė, pateikdami kelrodį planą, padėtumėte Albanijos žmonėms e, turėti geresnę ateitį. Ačiū. Naru. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas ponui Viktor Boštinaru pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Komisarė, aš sveikinu jūsų pasisakymą ir taip pat norėčiau pabrėžti pono Laiček pasisakymą, kuriame jis bandė e, apibrėžti sprendimus padėsiančius e, išspręsti šią situacija. Susiklosti ir Tunise bei Egipte situacijos, kai žmonės sukilo prieš diktatorius, kurie turėjo bėgti iš šalies. Tačiau buvo išvengta rimto smurto, nebuvo vykdyta tokių egzekucijų kaip Tiranoje. O kai dėl e, premjero Beriša teiginių, pagal kuriuos e, šitos demonstracijos buvo opozicijos skatintas bandymas įvykdyti perversmą. Reikia prisiminti, kad ponai Berišai vadovaujant buvo paskirti ir specialiųjų mm, e, organizacijų vadai. Sakykit, ar jie dabar tapo socialistais, ar kažkas negerai su ponu Beriša. Taip pat norėčiau prisiminti kelis sakinius iš, Euro, iš JAF e, valstybės departamento atstovo, kuris e, atmetė teiginius, kad 21 sausio įvykiai buvo bandymas įvykdyti perversmą. Man atrodo, reikia stengtis būti kaip galima veiksmingesniais e, tokiais kaip bandyti, kaip, kad JAV ir NATO dabar padėti albanams pasiekti dėrybų keliu tam tikro sprendimo. Tačiau taip pat raginu visus kolegas, kurie e, dabar paremia poną Berišą, liautis laikiusis šio vienašališko požiūrio. Reikia, svarbu dabar daryti spaudimą abiem pusėms ir paskatinti šios, šias abi pusės surasti sprendimą. Iki šiol tik viena pusė pademonstravo pasirengimą įgyvendinti ir Europos parlamento rezoliuciją, ir, tų, ir tuos pasiūlymus, kuriuos minėjote anksčiau, ponė komisarė. Dabar raginu komisiją išlikti stiprią ir, to, ir toliau e, laikytis e, susitarimo ir tų 12 jūsų minėtų sąlygų. Taip pat nepamirštant, kad be išsamų susitarimo, abiejų pusių susitarimo, Europos integracijos procesas Albanijai gali būti visiškai užšaldytas. Ačiū. Dar kartą norėčiau jūs, jūs paraginti laikytis jums skirto kalbėjimo laiko. Dabar ponui Antonijo Kansian dvi minutėm žodis. Ačiū, pirmininkė. Ačiū ir jums, komisarė. Aš visiškai pritariu jūsų šį vakarą apibrieštoms gairiams. Aš esu visiškai įsitikinęs, kad Albanija turi Europos perspektyvą. Ir kaip po tokia ši šalis turėtų būti šalimi kandidate. Sausio 21-osios krūvini įvykiai Tiraną pastumėjo atgal keletą metų. Mes matėme protestus ir smurtą, kuris panešėjo į 10-ojo dešimtmečio smurtą. Taigi, Dėl pastarųjų, dėl, dėl pastarųjų įvykių aš pradėjau nerimauti, taip pat man neramu ir dėl šalies ateities. Aš pats mačiau tą sudėtingą situaciją, kurioje yra šalis, kadangi mes neseniai vykome į šią šalį 2010 lapkritį. Ir praėjusiu metu gegužės mėnesį taip pat. Mums pavyko priimti galutinę rezoliuciją Tačiau mums reikia pažvelgti į realias ateities problemas. Buvo minėtas nedarbas. Tai yra tikrasis socialinis vėžys, jeigu taip galima pasakyti. Taip pat nepamirškime ir politinės korupcijos. Man atrodo, visų pirma reikia aiškiai apibriežti, kas už ką atsakingas. Taip pat reikia užtikrinti, kad galėsime bent jau sutarti dėl pagrindinių taisyklių tiek vyriausybei, tiek opozicijai. Taip pat norime, kad kiti rinkimai būtų kaip galima laisvesni, demokratiškesni ir skaidresni. Šiandieną turime progą. Ne, gegužės 8 vyks vietos rinkimai tiranai. Ir tai bus mums tam tikra kartelė, tam tikra galimybė išmatuoti demokratiją politikoje. Mums reikia dalyvauti šiame procese. Žinome, kad Albanija padarė pažangą. Europa ir toliau turi vykdyti dialogą ir bendradarbiauti su ta šalimi. Ačiū, komisarė. Mūsų buvimas ten yra labai svarbus. Ačiū. Dabar ponia Kopa pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, mes esame labai susirūpinę dėl situacijos Albanijoje. Įvyko demo, demonstracija prieš korupciją, tačiau susidūrus su policija kai kurie žmonės žuvo. Man atrodo, kad Albanijos ateičiai kyla pavojus ir mes visi turime prisimti savo atsakomybę. Albanijos vyriausybė turėtų suprasti tą žinę, kurią siunčia visuomenė. Albanijai reikia funkcionuojančios vyriausybės, reikia teisinės valstybės, reikia kovoti su korupcija, tai turėtų būti prioritetas. Žmonės turi teisę demonstruoti. Panašu, kad dabar tarsi vyriausybė kovoja su visuomenė ir man atrodo, kad ES turėtų daryti viską, kad būtų išsaugota taika. Mes turime visi nešti savo indėlį. Aš manau, kad taip pat turėtumėm pagalvoti, kokią atsakomybę turėtų prisimti ir vyriausybė. Negalima kaltinti vien tik opozicijos. Man atrodo, šiuo metu labai svarbu skatinti atkurti politinį dialogą ir rasti sprendimą dėl, dėl tų procedūrų, kurios yra numatytos Konstitucijoje. Ačiū. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas sąraše Ponas Busutil, dvi minutės jiems skiriamas. Ačiū, pirmininkė. Žvelgdamas į situaciją Albanijoje, e, jaučiu gailestį, kadangi prisimenu savo paties šalies istoriją. Prieš maždaug 30 metų pas mus buvo panaši situacija. Didelis susiskaldimas, įtampa, e, grėsmė ir net smurtas. Iš tikrųjų tokia aplinka buvo labai e, įtempta. Taip pat manau, kad Albanijos piliečiams taip pat, Albanijos piliečius taip pat liūdina dabartinė situacija šalyje. Jie taip pat nesididžiuoja tuo, kas dabar ten vyksta. Šiandien aš didžiuojuosi savo šalimi, kadangi mums pavyko sukurti stabilę demokratinę e, šalį, taip pat Europos šeimos narę politinė aplinka to, toliai skiriasi nuo ankstesnės. Ir šiandieną norėčiau, kad ir Albanija taptų stabilę šalimi ir įsilietų į Europos šeimą. Tačiau aišku, kol dvi tos šalies e, pagrindinės partijos e, išliks tokios užsispyrusios, Albanijai nepavyks pasiekti šio tikslo. Labai gaila, bet tokia yra tiesa. Europos Sąjunga e, daro viską, ką gali. Mes ką tik e, supaprastiname vizų režimą Albanijos piliečiams, tačiau ir Albanija turi stengtis iš savo pusės. O kad tai atsitiktų, tiek vyriausybė, tiek opozicija turi priimti pradėti vykdyti kitokią, e, subrendusią ir atsakingą politiką savo šalies gyventojų atžvilgių jie turi imtis tokios politikos, kuri paskatintų vienybę šalyje. Mes negalime pasakyti albanams, ką jie turi daryti, mes tik galime pasakyti, kad nuo jų pačių priklauso jų ateitis. Ačiū. Dabar procedūra, prašau žodžio. Mm. Pirmiausia žodis į priešegič vieną, vieną minutę. Tak, herr ordförande. Även om krisen i Albanien har pågått eh, en längre tid så är det faktiskt först... Ačiū pirmininkė. Na, Albanijoje situacija jau kurį laiką pablogėjusi, bet dabar ji tapo dar aštresnė. ES iš karto tai reagavo, ponas, pono Leičiak ir pono Filės dėka tapo aišku, kad Albanija nėra palikta likimo valiai. Labai svarbu, kad nebūtų užkirstas kelias Albanijos um, prieartėjimai prie Europos. Reikėtų skatinti politinį dialogą e, institucijose. Aš manau, kad mes neturėtumėm remtis kažkurios iš vienos pusių, nesakyti, kad viena ar kita pusė yra teisi. Mes turime tiesiog suprasti, kad dabar sprendžiama, kuria kryptimi Albanija pasuk. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė prisijungiu prie kalbėjusių kolegų susirūpinimo kad padėtis albanijoje kelia nerimą ir gali neigiamai paveikti ne tik pačios albanijos bet ir viso balkanų regiono valstybių ateities perspektyvas. europos sąjunga praėjusių metų pabaigoje išreiškė pasitikėjimą kad albanija bosnija ir hercegovina daro ir gali daryti pažangą pradėdama svarbias reformas ir suteikė vizų liberalizavimą jų piliečiams. tačiau praėjus vos keliems mėnesiams prasidėję politiniai neramumai pareikalavę žmonių gyvybių verčia manyti kad albanija šio pasitikėjimo testo neišlaikė šis smurto proveržis albanijoje verčia permąstyti tolesnę regiono integracijos perspektyvą nes europos sąjungos politika koncentruojasi į regioninį stabilumą ir toks požiūris yra teisingas. todėl visos balkanų regiono šalys turi veikti solidariai ir turi būti bendrai suinteresuotos išlaikyti bei skatinti kuo didesnį regiono integraciją ir politinį stabilumą. köszönöm szépen a pontosságát képviselő úr most pedig bsescu elena Labai ačiū. Pone Bažesku toliau. Labai ačiū. Pirmininkė. E, įtempta situacija sausio pabaigoje Albanijoje rodo, kad e, mes neturėtumėm pernelik e, užsižaisti politinės e, diskusijose. Sandoriai, tarp, sudarimai tarp opozicijos ir valdančiosios partijos kainavo žmonėms gyvybę ir mes iš tikrųjų turėtumėm kažkaip tai perduoti tą žinę, kad smurtas neturi silėti gatves, tegu opozicija lieka parlamento debatų lygyje. E, jeigu žmonės norėjo nuversti vyriausybę, tai be abejo e, situacija yra labai rimta. E, tačiau taip, kaip valdžia sureagavo, taip pat yra neprimtina. Taigi aš norėčiau pirmiausiai kreiptis į opozicijos lyderius. Labai svarbu, kad būtų grįžta prie parlamentinių debatų. 2009 rinkimai vis tai buvo laisvi ir teisingi ir politinės partijos turi gerbti žmonių valią, nereikia žlugdyti institucijų darbo, nereikia savo nepastenkinimo išlieti ant kitų galvų. Kągi labai ačiū. Toliau ponas Papanikolau. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Yra ženklų, kad E, Albanijos ekonomika auga. 2010 metais augimas yra 2 procentai, 2011 metais tikimasi 3 procentų augimo. Bet socialinė įtampa vis labiau stiprėja, o nesilpnėja, gerbiamas komisarė. Augimas Albanijoje tikriausiai nesuteikia Albanijos piliečiams gerovės jausmo atvirkščiai Pastebima, kad nusivylimas vis didėja, baiminamasi, kad kils dar viena nauja migracijos banga į kitas šalis. Praėjusiame dešimtmetyje daug Albanijos piliečių migravo į Graikiją. Aš manau, kad mes turime suteikti politinę pagalbą, mes turime suteikti pavyzdžių tam, kad E, ekonomikos augimas e, turėtų naudos visoms socialinėms grupėms. Ačiū. Šeflin, profesorų. Ačiū. Na ir pabaigai. Pana Šaflin, taip pat vieną minutę. Ačiū. Toliau kalbėsiu angliškai. Na, iš tikrųjų, e, dabar situacija, ko gero, geriausiai galim priešti kaip šaltą į pilietinį karą politinės partijos mėgina surasti šalininkų ir įtraukė savotišką sukūrį, neigiamą sukūrį. E, e, tai kyla iš to, kad politinis partijos kažkaip mano, kad kaip seniau komunistų partijos turi valdyti vienvaldiškai. Ir sukuria situaciją, kuri, na, išorškai gal primena kažkokias tai demokratinės normas. E, Tačiau šiaip jau e, nieko panašaus su demokratija ten nėra, nes e, e, išskirtinis valdymas vienos partijos valdžia yra iš tikrųjų visiškai nesuderinamas su demokratinėmis vertybėmis ir istorinėme kontekste mes tai akivaizdžiai matome. Labai ačiū. Taip pat ačiū ir kad laikėtės reglamento. Na ir tai buvo paskutinis kalbėtojas mano sąraše. Dabar norėčiau pakviesti komisarą Filę apibendrinti tai, ką mes tik išgirdome. Prašom. Uh, Labai ačiū. Pane pirmininkė, Mėly parlamentarai, noriu padėkoti už šią diskusiją. Prieš pasidalindamas su jumis savo apibendrinimais, norėčiau kreiptis arba galbūt paliesti tos du klausimus, kurie iškilo mūsų diskusijose. Pirmiausiai, kurį uždavė panas Baldner, aš e, atsakysiu raštu turėdams omeny e, tą pagrindinį motyvą mūsų šios diskusijose. Tačiau jums skambėjo dar kitas klausimas. E, ar mes galvojame apie kokias nors sankcijas? Ne. Mes negalvojame nieko panašaus. Kodėl? Kodėl mes nemastom apie sankcijas? Tuo, kad e, plėtros procese tas sąlygų, iš ankstinių sąlygų mechanizmas veikia labai aiškiai ir labai paprastai. Jeigu jūs įvykdote sąlygas, jums leidžiama toliau tęsti stojimo ar pasirengimo stojimui procesą. Jeigu jūs netitinkate sąlygų reikalavimo, jūsų artėjimas prie Europos tiesiog sulėtėja. Ir e, ilgainiui galbūt tas procesas gali visai sustoti. Deja, šią kainą turi mokėti ne tik politikai, bet taip pat ir tinkamų šalių piliečiai. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Aukštasis atstovas ir aš dėsime visokiojopas pastangas toliau e, skatinti dialogų tarp opozicijos ir e, valdančiosios daugumos. Mes turime idėjų, kaip tai būtų galima padaryti. Be abejo, mums reikės ir jūsų paramos tam, kad e, pagrindinės opozicijos partijos lyderis ir Albanijos ministras pirmininkas suprastų mūsų žinę. Tai galbūt padėtų išvairuoti šalį iš politinės krizės ir leistų žengti keletą pozityvių žingsnių link Europinės integracijos. ES yra prisėmus įsipareigojimą priimti į savo sudėti visas Balkanų valstybės ir mes be abejo laikomės tų įsipareigojimų ir vis plačiau dalyvausime šiam pasirinkimo procese, tačiau su sąlyga, kad valstybės vykdytų kriterijus. Ir Albanija šiuo atveju turi irgi atitikti tuos pagrindinius kriterijus, kuriems skambėjo nuomonė. Turi atitikti pagrindinius demokratijos principus, tai yra pirmiausiai turi normaliai veikti parlamentas, turi būti atskirtos galios arba valdžia ir turi būti laikomas teisinės valstybės principų. Visą tai bus įmanoma padaryti tik tada, kai dabartinė politinė situacija e, bus pozityviai išspręsta. Tam reikia be abejo konstruktyvus politinio dialogo parlamente. Reikia rodyti pagarbą visom valstybinėms institucijoms. Ir gal gal reikia suprasti, kad Albanijos žmonės turi irgi savų lūkesčių, savų vilčių, kur negalime ignoruoti. Na ir Albanijos vadovybė turi jau dabar imtis veiksmų, kurie būtų naudingi e, pirmiausia jų pačių piliečiams. Na, ES yra pasirengusi jiems pagelbėti šiame procese. Ačiū. Köszönjük. Biztos úr, reméljük. Dėkoju. Komisarė. Mes labai tikimės, kad Albanijos e, krizė bus įspręsta. Dabar norėčiau šią mintimį baigti diskusijas ir tęskime toliau mūsų darbą pagal darbo atvarkę. Kitas darbo atvarkės punktas yra komisijos pareiškimas dėl slapto pasiklausimo skandalo Bulgarijoje.